kolegos, norėčiau pradėti posėdį, kaip visada turime daug darbo ir mūsų, mūsų svečiams norime užtikrinti, kad jie spėtų į lėktuvą, todėl turime baigti klausimą 16.40, tačiau bėdos nebus, jeigu visi laikysis skirto laiko. Vertimas yra šiandien 18 kalbų ir posėdis yra transliuojamas ir be popierinių dokumentų kaip visada. 26 rugsėjo posėdžio protokolas yra pateiktas elektroniniu būdu. Jeigu neturite pastabų, laikysime jį patvirtintų. Pastabų nėra. Ir šiandien pradedame savo klausimą. Noriu pasveikinti Fiat Chrysler automobilis atstovus, kurie plačiau žinomi kaip Fiato pavadinimą, Aroldas Westeris tai yra vyriausias technologijos pareigūnas, ponė Kijari, produktų planavimo ir institucinių santykių vadovė ir Giorgio Fossati yra generalinis advokatas. Na ir sutiksime žodį visiems trims, jeigu norėsite, kaip jūs čia norėsite pasisakyti, bet pirmiausia, ponas Vesteris ir pradėsime klausimus. Labadiena, ponia pirmininkė, gerbėjai komiteto nariai. Noriu padėkoti Jums už galimybę dalyvauti šiandien šiame klausime ir pristatyti mūsų požiūrį į dizelio variklių emisiją. Pirmiausia, norėčiau trumpai pristatyti Fiat Chrysler Automobiles bendrovę. Mes esame pasaulinė automobilių grupė, kuri kūrė, gamina, parduoda keliaivinius automobilius, lengvus komercinius automobilius, komponentus. Mes dirbame maždaug 40 šalių ir turime komercinius santykius su klientais daugiau kaip 100, 150 šalyje. Šiuo metu grupėje dirba daugiau kaip 230 tūkstančių darbuotojų. Nuo 2015 metų gruodžio 31 dienos mes turėjome 164 gamyklas, skaitant e, lengvųjų, lengvųjų komercinių automobilių, transmisijos komponentų gamyklų. 40 iš jų yra Italijoje, 35 likusioje Europoje, 29 JAV, 22 Brazilijoje, 14 Meksikoje, 6 Kanadoje. O likusios yra Argentinoje, Kinijoje ir kitose, kai kuriuose kitose šalyse. 2015 metais mūsų grupės pardavimais e, sudarė daugiau kaip 4,6 milijono eurų lengvųjų ir lengvųjų komercinių automobilių, iš jų daugiau kaip vienas milijonas buvo parduoti ES. Fiatas turi nemažai e, tyrimo veiklos. Nuo praeitų metų gruodžio mes turėjome 84 tyrimo centrus, e, kur dirbo apie 20 tūkstančių žmonių. Tie darbuotojai yra ekspertai įvairiose srityse, skaitant mechaninės rytį, elektros, e, chemijos, inžinerijos, medžiagų mokslo ir kompiuterių mokslo srityse. 2015 nu, metais išlaidos tyrimams sudarė apie 4 milijardus eurų. Tai buvo 3,6 procento mūsų bendrųjų pajamų. Tai e, buvo apie 14,5 procento daugiau palyginti su 2014 metais. Ir e, tai buvo 7,6 procentų padidėjimas palyginti su 13 metais. Mūsų moksliniai tyrimai pirmiausia sutelkti aplinkos sauginio poveikio mūsų automobilių mažinimui, triukšmo, CO2 išmetimo, kitų teršalų išmetimo mažinimui, mūsų automobilių e, energinio efektyvumo gerinimas, aktyvus, pasivaus ir preventinis nesaugumo gerinimas, sujungtų automobilių kūrimas, konkurencingumo gerinimas, kokybės gerinimas ir naujoviškos technologijos bei gamybos procesų naudojimas, siekiant užtikrinti, kad automobiliai būtų įperkami ir tvarūs ekonominė prasme. Mūsų gaminami automobiliai ir didelių tyrimų ir specializuotų žinių rezultatas. Be to, mūsų mokslinio tyrimų veikla Turi atsižvelgti taip pat ir sudėtingą pasaulinį reguliavimą, e, sudėtingą reguliavimo aplinką vien tik tai ES. Kaip žinote, yra daugiau kaip 70 reglamentų, kurie, e, pagal kurios yra tvirtinami automobilių tipai. Fiat e, grupė ne tik nori gerinti tradicinės technologijas, bet taip pat kurti alternatyvias sistemas. Pagal mūsų pastarį verslo planą mes ir toliau pakartojame savo atsidavimą kurti elektromobilius, elektro, elektrinės technologijas, skaitant e, kalkulatoriais varomais, varomus įprastinius hybridus ir pakraunamus hybridus. Be šių technologijų e, mūsų grupė investuoja į sprendimus, kurie leidžia panaudoti švariausius prieinamus kurus. Tai yra gamtinės dujas, biokūrą, biometaną, Tokie sprendimai leidžia mažinti emisijas. Fiatas pradėjo kurti gamtinių dujų variklius praeito amžiaus 10-ame dešimtmetyje ir nuo to laiko mes esame lyderiai šioje rinkoje Europoje. Šiuo metu mes turime 12 e, lengvųjų automobilių ir lengvųjų komersinių automobilių ir 15 metais parduodame daugiau kaip 44 tūkstančius tokių automobilių. Jie sudarė 50 procentų Europos rinkos. Nuo 1997 metų mūsų grupė pardavė iš viso daugiau kaip 700 gamtinėmis dujomis varomų automobilių. Tačiau šiandien mes čia kalbame apie dizelio na, išmetamas dujas ir pradžiai. E, dizelio, dizelinių automobilių rinkos augimą lemia keli faktoriai. Dizelinio kūro kaina yra istoriškai mažesnė negu benzino, maždaug 10 procentų Suvartojimas e, yra 20-25 procentais mažesnis negu lyginti su benzinu, o dizelinių variklių patikimumas ir e, veikimas vertinamas tiek e, lengvų automobilių, tiek komercinių automobilių savininkų, ypač tų, kurie nuvažiuoja daug per metus. Nebūtų įmanoma pasiekti ES ambicingų tikslų mažinti CO2 emisijas iki 25 gramų km iki 21 metų be dizelinės technologijos. Europos Sąjungoje dizeliniai automobiliai šiuo metu sudaro apie 50 procentų rinkos. Na, o Fiat atžvilgių atveju šis skaičius yra mažesnis, tai yra apie 38 procentus. Lengvųjų komercinių automobilių atveju e, rinka sudaro beveik vien tik tai dizeliniai automobiliai. Techninė prasme, kad dizeliniai varikliai atitiktų Euro 5 standartą dar 78 metais, reiškia, kad reikia dirbti dviem frontais, mažinti emisijas degimo cikle, tai yra grinasios emisijas, panaudojant EGR, apdaroti teršalus panaudojant e, katalinius konverterius, tai yra katalizatorius arba dizelio dalelių filtrus, o pagal Euro 6 ir 6B emisijų standartus mes dar pridėjome ir SCR technologiją, tai yra selektyvinis katalinis reduktorius, ypač tiems modeliams, kurie reikalauja daugiau energijos. Na ir uh, azoto oksidų saugome katalizatorius kitose modeliuose. Kitais metais naujos testavimo procedūros bus sukurtos e, panaudojant RDE. Mes manome, kad šių naujų taisyklių ir naujas WLTP e, procedūros įvedimas yra pozityvus. Kartu jie užtikrina didesnį skaidrumą tiek vartotojams, tiek pramoniai. Turim galvoje šios pokyčius vasario antrą dieną mes paskelbėme po daugiau kaip metų intensyvaus darbo, kad mes savanoriškai mūsų Euro 6B kalibracijas papildysime naujais duomenimis, kad pagerintume emisijų rezultatus Na ir programa jau pradėta taikyti beveik visiems dizeliniams varikliams, kurie gaminami šiuo metu. Toks patobulinimas taip pat yra prieinamas nemokamai e, savininkams, kurie turi automobilius su šiais varikliais. Ir tikimės, kad ši programa labai greitų laikų bus užbaigta. Ir pagaliau, taikant naują RDE procedūrą, Fiatas pradės naudoti SR technologiją visose dizelinėse modeliuose. Tačiau turint galvoje papildomas išlaidas, nemažas papildomas išlaidas, kurias atneša ši technologija, gali nebūti ekonomiškai primtina e, montuoti dizelinius automobilius į daugelį mūsų prieinamų modelių. Prieš e, išklausydamas jūsų klausimus, aš norėčiau dar vieną išsakyti aspektą. Kaip žinote, Vokietijos KBA e, įstaiga nesutinka su tam tikrais Italijos tipų tvirtinimo institucijos vertinimais dėl Euro 6 automobilių. Dėl to prasidėjo tarpininkavimo procesas, kuris šiuo metu vyksta ir gerbent atitinkamas įstaigas, kurios kalbasi tarpusavyje, mes negalime užbėgti rezultatams už, už akių ir nenorėtume aptarinėti šio proceso detalių, kol jis nepasibaigs. Bet to turime įsipareigojimų dėl konfidencialumo savo tiekėjų atžvilgių. Todėl iš anksto noriu Jums padėkoti už Jūsų supratimą. Jeigu mes negalėsime detaliai atsakyti į kai kurios Jūsų klausimus. Kaip ten bebūtų, mes e, išklausysime Jūsų klausimų ir e, pabandysime į juos atsakyti. Ačiū. Ačiū šią įžangą. Daug žmonių, aišku, norėtų užduoti klausimų. Tai gal jūs galėtumėt bandyti, bandyti a, taip bend, bendru pobūdžiu atsakyti, kiek galima daugiau tų klausimų. Ačiū. Dabar panas Gerbrandi visų pirma. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, ponai Vester, už atsakymus raštu ir už um, šį pasisakymą. Visų pirma, norėčiau pasiteirauti dėl jūsų atsakymo į e, klausimą numeris 2. Aš cituoju, tai e, įranga, kuri leidžia nustatyti, kad transporto priemonė yra e, testuota ir keičia išmetimų rezultatus. Tai ne, nepatenka į išimtis numatytą penktam straipsnį. At jūs kalbate apie įrangą, kuri rodo, kad transporto priemonė buvo testuota, bet jeigu pažiūrėtume teisės aktus, ten yra pasakyta, kad um, tai įranga, bet kokia įranga, kuri leidžia nustatyti uh, tokius dalykus kaip greitis, pavara ir, bet, ir taip toliau, bet kos, kas leistų aktyvuoti ir moduliuoti uh, Fiat atveju, pavyzdžiui, atidėti arba deaktyvuoti bet kokių um, emisijų kontrolės sistemų elementus. Tai aš taip suprantu, kad jūs labai ribotai taikote m, mm, tokios įrangos apibrėžimą, palyginti su pirminiu apibrėžimu, originaliu apibrėžimu, koks yra m, mm, es teisės aktuose. Norėčiau sugrįžti prie 2007-2008 metų, kuomet mm, teisės aktai šios ryties buvo patvirtinti. Aš manau, kad jūs gal geriau žinote nei aš, kas yra praštas straipsniuose. 3.10 straipsnis būtent tą ir sako. Mes interpretuojame, aš taip asmeniškai galvoju, kad tai visa nulėmė faktas, visa tai, kas buvo žinoma tuo met, kad Ir tuomet buvo straipsniai 5.1 ir 5.2 mm, pritaikyti, kur pasakyta, kad gamintojas turi įtaisyti tokią įrangą, kad uh, išmetimo sistema leisti transporto priemonę atitikti teisės aktų reikalavimas ir gyvenančiais priemonėms. Taigi, taip įrangos naudojimas leidžia um, kontroliuoti tas sistemas ir tai draudžiama. Tas draudimas nebus taikomas ten, kur įranga yra reikalinga, jeigu reikia apsaugoti variklį nuo um, žalos, nuo avarijų, kad būtų galima užtikrinti transporto priemonės saugų naudojimą. B įranga. M, mm, nepakenkia variklio paleidimo ir C, e, tai yra įtraukiama į testavimą, kuomet matuojamos išlako, išlakos, išlakų, iš, išmetimų lygiai. Taigi, A, mes neturime tikrai tokios įrangos, B, mūsų programinėje įrangoje nėra nieko, kas leis kas leis atpažinti, kad to transporto priemonė yra testuojama. Ir pagal tą apibrėžimą, kurį aš perskaičiau, Bet paskutinė dalis jūsų apibrėžimo nėra aktuali. Čia nesakoma, kad būtinai turi būti ta įranga, kuri leidžia nustatyti, kad e, transporto priemonė tiesama. Aš gali būti bet kokia įranga. Nematau laikrodžio. Tiesiog norėjau pasakyti, kad jūs dar turite pusantros minutės. Tai iš tikrųjų turime techninių problemų. Aš galiu pabandyti gal čia paspaudyti. Uh, Dar vienas dalykas, ką norėjau paklausti, panašu, kad dabar nuo šių metų vasario antros dienos ir taip kaip jūs tai pristatėte, tai yra tik atsitiktinumas, kad tai yra tik tai praėjus vas keliams mėnesiams nuo 2015 metų rugsėjai. Dabar galima kalibruoti transporto priemonės taip, kad e, išmetimimo apėjimo technologija, mažimo technologija leis sumažint, e, darytų žalos variklį, tai reiškia, kad tada reikėtų ją išjungti. Tai kodėl dabar tai galima, bet nebuvo galima anksčiau padaryti, kai tie automobiliai buvo pateikti į rinkai, nes aš taip suprantu, kad tai yra tik tai programinės įrangos atnaujimas. Tai kodėl tada ta ankstesnė techn... išmetimo technologija nedarė žalos variklio anksčiau ir dabar jinai daro ir todėl dabar reikėjo tos programinės įrangos pakeitimų. Kadangi laikas yra ribotas, aš nenoriu leisti techninės detalės dėl variklio visos specifikos. Aišku, kad mes uh, atliekame daug testavimo, e, kiekvienai įrangai yra dešimtis tūkstančių kilometrų skiriama pravažiuoti ir e, pamatuoti su mūsų testavimo įranga ir reikia bent 12-14 mėnesių tam, kad būtų galima tinkamą kalibravimą padaryti. Mes 2014 pradėjome ir 2015 tęsėme dar tą darbą ir tikrai tai e, nėra susiję su tuo klausimu, kur, su, tuo, su, su tuo reikalu visų, kuris paaiškėjo rugsėjai. Mm, tiesiog mums reikėjo 16 tūkstančių valandų testavimo daug tūkstančių kilometrų, kad būtų galima atlikti kalibravimą. 2012, man atrodo, visą tai buvo padaryti, paskui e, kitais metais buvo padaryti atnaunimai, patobulinimai, Atsiprašau, kad jūs nutraukiu dar kartą. Tikrai, jeigu taip, tai baigsis visas laikas. Jūs sakėte, kad, kadangi jūs pasakėte, kad ilgą laiką dirbote tuo klausimu ir dabar jau galite tai padaryti, tai kodėl jūs panaudojate išmetimų mažinimo technologiją, kurios negali naudoti um, tuo met, kai automobilis yra normaliai naudojamas. Tuota, kodėl jūs nepanaudojate kitokios įrangos, kurią būtų galima panaudoti automobilyje normaliai jam važiuojant kelyje? Aš nesuprantu. Ir taip pat nesuprantu, kodėl Italijos valdžia patvirtino tokią technologiją, nes tai yra jūsų technologija ir jūsų technologija gali padaryti žalos varikliui. Uh, Tuo tarpu jūsų konkurentai naudoja tokias technologijas, kurios nedaro žalos varikliams. Tai kodėl tada jie patvirtino tokią technologiją, kuri žalo, daro žalos jūsų varikliui? Referring. Mm, kalbant apie tai, kas yra reikalinga vairuotojui, kas viską tai apibriešta teisės aktuose ir mes turime per šimtą tūkstančių e, klientų, kurie turi Euro 6 variklius ir pateikė savo grįžtamą informaciją, komentarus. Ir mes turėjome sugrįžti prie kalibravimo ir iš naujo apibriežti riziką, kokia kyla. Muchas gracias, eh, presidenta. A mí me gustaría. Labai ačiū, pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau pasiterauti dėl e, emisijų. Panašu, kad kala techninių problemų. Taigi, aš norėjau pasiteirauti dėl emisijų ir dėl komisijos pasiūlymo. Kaip komisija reagavo į kilusių skandalą? Gal jūs galite išsakyti savo nuomonę? Kaip jūs manote, ar e, komisijos tokių pasiūlymų dėka ateitie bus įmanoma išvengti panašių skandalų? Ar dizeliniai varikliai yra tinkama išeitis Europai? Ar galime užtikrinti, kad ir ateityje ekonomiškai apsimokės gaminti dizelinius variklius? Kaip jau sakiau, Vienintelė galimybė e, įgyvendinti išmetamų taršalų, taršalų realiomis važiavimo sąlygomis reikalavimus yra SCR arba atrankinė katalizinė redukcija. E, tai turėtų būti taikoma bet kokiamis sąlygomis. Mūsų preliminarūs testai rodo, kad realiomis sąlygomis suvartojimas būtų nuo 2 iki 2,1. Sumažėjimas būtų gana ženklus. Jeigu taip ir atsitiktų, tai sutikčiau, kad mes pasieksime bent jau dabartinius reikalavimus, tai yra 18 gramų kilometrui. Taigi, e, naudojant SCR, mes galime įgyvendinti tą reikalavimą. Dar vienas klausimas. Kaip Jūs manote, Ar tikrai manote, kad būtų prasminga įdėkti naujas technologijas į dizelinius variklius? Taip, iš tikrųjų taip ir manau. Kaip jau sakiau, tai e, turėtų būti svarbu visiems automobilių gamintojams, ypač Europoje, kur naudojama tiek daug dizelinių variklių. Mes ir toliau galėsime naudotis e, automobiliais su dizeliniais varikliais, mes kuo puikiausiai suprantame, kokiu privalumu e, duoda dizelinis variklis, nes, e, pažiūrėjus, jis išmeta mažiau CO2 emisijų. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Fiat atstovams, kurie pas mus atvyko šiandien. Ačiū Jums visiems, ačiū ir ponui Vester, Kiari Fasati. Manau, kad ponui Vester net nereikia vertimo iš vokiečių kalbos. E, Jūs savo žanginėje kalboje sakėte, kad negalėsite atsakyti į klausimus susijusius su um, Vokietijos tipo patvirtinimo institucija. Aš Jums pateikčiau e, tokį hipotetinį klausimą, gal galite jį atsakyti bendrais bruožais. Taigi, jeigu Vokietijos tipo patvirtinimo institucija nustatys, kad tokius e, variklius nebūtų įmanoma naudoti po 2020 metų, kas atsitiktų? Tiksliau, e, kas atsitiktų, jeigu e, e, nebebūtų manoma išjungti tos sistemos po 22 minučių. Kas šiandien sako ta institucija? Jis sako, kad išmetamųjų du, dujų tvarkymo sistemos per 22 minutės veikia ne taip, kaip norėtų, kad jį veiktų. Man atrodo, viskas gana kontroversiška. Atleiskite, kad dabar leisiuosi techninės detalės, bet KBA institucija e, matavo, kokia yra e, įtampa variklėse, ar aukšta, ar žema, kai atsidaro voštuvai. išmetamųjų dujų srautas kinta. Na, nelabai supratau, sako ponas Gizikė. Nesu technikos ekspertas, bet galite gal paaiškinti, ką reiškia ta 22 minučių modulacija. Ar tai reikštų, kad būtų apribota varomoji jėga ir jeigu taip, tai keliais procentais? ta e, išmetamųjų taršalų valymo sistemos modulacija reiškia, mes norime keisti išmetamųjų dujų išmetimą, atlikdami atitinkamas modulacijas. Aš noriu dar šitą pasitikslinti. Jūs raštu atsakėte į antrą klausimą ir nurodėte, kad pagal emisijų kontrolės sistemos reikalavimus joks dizelinis variklis negali tiek ilgai veikti. Dabar kalbame apie 22 minutės. E, kada Fiat e, galėtų tokios sistemos atsisakyti? Mes tokios sistemos nesisakysime. Mes e, neatsisakysime. Mes tos sistemos neketiname išjungti. Negaliu jums e, nurodyti visų detalių, daug kas priklauso nuo automobilio tipo ir daugelio įvairių kitų parametrų. I will speak in French. I better okay. take a translation. Okay, merci. Euh, Bon, je vais pas vous parler euh, de... Aš norėčiau e, kalbėti apie kitus testus, kurie buvo vykdomi Prancūzijoje praėjusią savaitę. E, mes kalbėjome su atstovais e, kitų automobilių ir norėčiau pakalbėti apie Fiatą, kuris, kuriam, kuris vykdė tris testus. Fiat 500, kuris turėjo e GR plus e, e, sistemą. CO2 išmetimas buvo 68,2 gramai kilometrui. Laboratorijoje buvo konstatuota, kad buvo 247 mg kilometrų o karštas variklis duoda 158 mg km. Taip. Ir trečias testas dar e, duoda visai kitokį skaičių. Gal galite paaiškinti, ko, kaip čia yra su tomis e, e, sistemomis, jeigu rezultatai yra tokie skirtingi. Aš negaliu paaiškinti šių skirtumų. Aš turiu pasakyti, kad mes galime tik tai patvirtinti tai, kad mūsų automobiliai tikrai nėra prasti. Ir galiu patikinti Jūs, kad jie yra aukščiausio technologinio lygio. Ypač nuo rugsėjo mėnesio praėjusiu metu yra tai, kad daug testavimų vykdoma įvairiose vietose visame pasaulyje ir naudojamas įvairios metodologijos. Pavyzdžiui, praeitą, naktį, praeitą vakarą aš girdėjau apie Holandijos instituto testus, kurie duoda skaičius, kurie nieko bendro neturi su mūsų tiekiamomis sistemomis. Automobilis buvo nuvažiavęs 150 tūkstančių kilometrų. Tai atsiprašau, jeigu kalbėsiu per daug techniškai, E, pone, netoks buvo mano klausimas. Aš norėčiau sužinoti, kalbame apie 150 tūkstančių ridos automobilį. 11 tūkstančių kilometrų rida čia buvo. Ir e, skaičiai skiriasi labai smarkiai nuo tipo patvirtinimo iki tuo testo. Laboratorinio realaus. Aš suprantu, kad jūs ginčijate tam tikrų šalių e, komisijų vykdomus testus, tačiau labai dideli tie skirtumai. Ar yra kokia nors problema su ta taršos sistema, kuri dėkime tose automobiliuose? Kaip sakiau, aš negaliu paaiškinti tų skaičių. Jų neturėtų būti, aš nieko nežinau apie tuos testus, testų sąlygas, apie automobilių būklę. Ką mes žinome ir tai galime pasakyti apie CO2 emisiją, taip pat ir apie e, tas išmetalus, kuriuos mes aptarėme čia. NEDC, tas ciklas, kuris nuo praeito amžiaus 80-mečio taikomas iki šiol ir emisija, kurią mes matuojame e, nustatytose laboratorinėmis, nustatytomis laboratorinėmis sąlygomis, negali būti garantuotos bet kokioje automobilio veiklos e, būsena. Taip, aš suprantu, bet tie skirtumai negalėtų būti tokie dideli. Kuomet gali būti skirtumai, bet ne tokio dydžio. Todėl reikia galvoti apie vartotojų pasiekėjimą, kurie perka automobilį ar kai sakoma, kad automobilis atitinka normas, tačiau realiai jis e, viršėjo tos skaičius 300-400 procentų. Na, aš tiesiog galiu pasakyti Jums tai, kas pagrįsta rodiklių duomenimis ir e, bandymais. Jeigu iš vis išjungi visas emisijų kontrolės sistemas, tai nereiškia moduliavimą, bet deaktyvavimą. Tai aš įsivaizduočiau, kad su pusėtiniu automobiliu galima būtų pasiekti 12 e, amplitudę. Tai galima pasakyti ne tik apie mūsų automobilius, apie visus, taip maždaug galima būtų pasakyti. Ponas Henkel. Panas Vester, norėčiau pateikti dar vieną klausimą. Tokį klausimą jau ir esu anksčiau nekartą pateikęs, taigi ir jūsų pastirausiu. Uh, Ką manate apie ankstesnius ES e, reikalavimus? Ar jie buvo pernelik abstraktus? Aš čia turiu omeny e, išreguliavimo prietaisus. Galbūt tie ankstesni reikalavimai buvo pernelyg e, abstraktus. Mes jau daug diskutavome apie išreguliavimo prietaisus. Galbūt tai tarpusavį susiję. Taip, aš jums visiškai pritariu. Kodėl? Aš esu įsitikinęs ir beje, jau bandžiau tai pasakyti, kad mes nuo 80-ojo dešimtmečio bandėme prie to prisitaikyti ir buvome įsitikinę, kad dizelinio variklio ciklas e, turi atitikti e, įprastinio automobilio naudojimą. Bet šiandien taip jau nebėra, padėtis kitokia. Na ir B. Mes esame bendra JAV Italijos įmonė, maždaug pusę laiko aš pats asmeniškai praleidžiu JAV, mes glaudžiai bendradarbiaujame su e, JAV institucijomis, pavyzdžiui, EPA. Na ir iš tikrųjų labai skiriasi ES ir JAV įstatymai, e, teisės aktų reikalavimai. Teisės aktai iš esmės yra geri, gerai apgalvoti. Amerikiečiai turi labai e, išsamių, labai konkrečių e, teisės aktų ir amerikiečiai yra žymiai griežtesni ir žymiai daugiau reikalauja negu kad europiečiai. Dabar dėl naujų ciklų ir e, vairavimo realiomis re, realių važiavimo sąlygų emisijų. Čia mes turime dar viską apgalvoti. Pagalvoti apie tai, ko mes tikimės iš tokių sistemų naudojimo įprastinėje uh, veikloje, važiuojant įprastinėmis sąlygomis. Ačiū. Dėl ES teisės aktų, kaip manote, reikėtų suvienodinti JAF ir ES standartus? Mums tai būtų tiesiog nuostabu. Būtų labai gerai nes e, tie skirtumai tarp išmetamosius taršalus reglamentuojančių teisės aktų mums kelia labai daug problemų, taip pat ir labai daug kaštų. Galėčiau pateikti pavyzdį. Kai mes e, pradėjome pardavinėti Fiat 500 JAV, mes e, turėjome uh, iš naujo perkonstruoti ir netgi automobilio valytuvus, nes JAV um, kitokie reikalavimai, kurie skiriasi nuo europinių. Ačiū. Ar jūs pritartumėte tam, kad šis klausimas būtų iškeltas ir vykstant į TIP dėrybams? Ar jūs pritartumėt, kad šiuo klausimu JAV ir ES susitartų? Taip, mes to tikrai labai džiaugtumėmės. Dėl dizelinių variklių, tai be abejo, čia būtų svarbiausia ES pozicija. Pavyzdžiui, JAF rinkoje mūsų automobiliai sudaro gal tik 3 procentus, o ES rinkos dalis yra žymiai didesnė. Pavyzdžiui, lengvųjų komercinių automobilių srityje praktiškai 100 procentų. Klausimas. Europoje daug naudojama dizelinių variklių. Galbūt e, mums būtų irgi paranku labiau e, orientuotis į amerikiečių standartus. Kaip jau sakiau, gal iš tikrųjų būčiau linkęs Jums pritarti, jeigu pavyktų išspręsti CO2 emisijų problemą. Aš nežinau, jokios technologijos, kuri galėtų kompensuoti CO2 emisijas. Ačiū. Pas mus neseniai buvo atvykęs Italijos transporto ministerijos atstovas. Ir jis sakė, kad Fiat automobiliuose nėra išreguliavimo prietaisų. Jūs irgi tą patį minėjote. Iš kur jis tai žinojo? Jis rėmėsi atliktais testais. Jis rėmėsi testavimu, testais. Jo institucija atliko tos testavimus, ar ne? Taip, jo institucija atliko tos testavimus. Buvo e, taip pat atsižvelgta ir į liudininkų duomenis. Taip daroma ne tik ES, bet ir JAV. kaip žinia, matavimo prietaisų kaštai, matavimo e, e, sistemų kaštai vis auga. Ir Iš tikrųjų ir JAF, ir Kinija daug tokių testų atlieka ir gamintų laboratorijose. Um, uh, uh... Ačiū turiu nemažai klausimų. Jūs teigiate dabar, kad nenaudojate e, iš reguliavimo prietaisų, jūs tik sėtėte ir, ir, ir ne, neišsijungėte jūsų įrangą. Ar tai buvo ir su automobiliais JAV? To... Taip. Ten sugebėjote mm, atitikti teisės aktus, e, netgi kai išsijungėte įrangą. Ji neišsijungia. Ne, noriu sutelkti dėmesį iš tikrųjų į šį klausimą. Kiek dizelinių automobilių parduodate JAV? JAV nedaug. Galvojant, 3 procentai būtų automobilių ir ir e, mažų krovininių JAV ir Kanadoje. Kai Fiatas interpretuoja teisės aktus dėl išmetimų ribų, ar jūs interpretuojate teisės aktus e, taip, kad jūs privalote padaryti kažką tai, kad išlaikytumėte testus, o ne iš tikrųjų užtikrintumėt realių ribų laikymasi realiame vairavime? Nėra detalių įgyveninimo teisės aktų. Ar Fiatas nedalyvauja įvairiose darbo grupėse? Įvairiose darbo grupėse juk yra automobilių kompanijų atstovų. Ar Fiatas nei karto nedalyvavo? Mes dalyvaujame kaip ir kiti kolegos iš kitų automobilių gamintojų per ASE. Tai ar jūs prašėte paaiškinimų dėl to, kaip reikia gyvendinti teisės aktus, ar jūs esate patenkinti tuo, kaip jie yra gyvendinami? Right now. Dabar turime sutarimą tarp visų gamintojų bendruomenės ir reguliuojančių institucijų. Still... Tai yra atsakymas, bet tai nėra realus atsakymas. Daugelį darbo grupių kur yra svarstomi teisės aktai, yra daug um, automobilių pramonės atstovų ir mes norėjome taip dirbti Europoje, kad neprimestumėm mūsų pramoniai teisės aktų, bet dirbtumėm kartu su pramonė, kad būtų galima pasiekti tų e, rezultatų, kurie, kurie siekti užsibrėžimą teisės aktuose, bet atrodo, kad dabar mm, netinkamai, nu, mes galvojame, galbūt yra aukštesni standartai Europoje, bet yra ir aukštesnių standartų pasirodo pasaulyje. Tai gali būti mm, problema e, ta, kad galbūt iš tikrųjų tose darbo grupėse mūsų pramonė yra pernelyg, automobilių gamintojai pernelyg tarpusavė susiję. Na, nežinau, kaip galima parengti teisės aktus, ignoruojant sektoriaus atstovų e, dalyvavimą. Mes juk turime vis, visas techninės žinias, visą patirtį ir klausimų pradžioje juk mes perskaitėme tuos straipsnius 5.1, 5.2. Iš tikrųjų, kaip galima nedalyvauti tose grupėse nuo 2005 iki 2010 metų. Pavyzdžiui, tame laiko, ta, tuo laiko tarp dalyvavome, bet ir detaliai skaitant tos teisės aktus, aš taip suprantu, kad, a, visų pirma, uh, buvo tvirtas straipsnis parašytas, kad negali būti išreguliavimo prietaisų, nesvarbu, kaip jie būtų vadinami. Po, po to, po kelių, keliais ratiniais žemiau, jūs pradedate apibrėžinėti išimtis. Nebūtume to darę, jei nebūtų um, prie stalo ir uh, gamintų atstovų ir reguliavimo institucijų, kurios sėdėtų prie to paties stalo. Ir nebūtų to reikėję. Baigėsi laikas, tik tai paskutinis klausimas, jūs atsakinėjote, pono Henkeliu, ir sakėte, kad būtumėt norėję gal amerikietiškos sistemos. Aš tai bent jau supratau, kad jūs norėtumėt jų um, teisinių standartų. Tačiau kaip jie dirba JAV, jį, ten uh, automobilių gamintojai nedalyvauja rengiant teisės aktus. Uh, ten aplinkosauginės organizacijos parengia teisės aktą ir paskui automobilių gamintojai kritikuoja jį. Tai galbūt galėtų būti toks variantas ir pas mus, kad tokiu būdu išklausytumėm gamintojų e, žodį, nes dabar atrodo yra rimta problema su darbo metodu Europoje ir kaip aš vertinu, kaip aš, kaip aš galvoju, tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes paskui nebegalime patys savo sukurtų standartų laikytis. Na, čia reikėtų taip atsargiai vertinti, darant tokias prielaidas išlaidas, kaip pas juos viskas vyksta, nes iš tikrųjų netaip yra. <clears throat> A konečna. Děkuji. Eh, děkuji také, že jste za námi přišel. A... Ačiū, norėčiau padėkoti už tai, kad pas mus atvykote ir kad eh, esate pasirengę eh, mus informuoti apie tai, kaip kokios politikos laikosi jūsų atstovaujama įmonė. Taigi tikrai esu labai dėkinga už tai, kad pas mus atvykote. Oficialioje e, e, svetainėje e, čekų kalba jūsų įmonė nurodo, kad jūsų įmonės automobiliai išmeta mažiausiai taršalų. Jūs pateikėte duomenis apie pastaruosius penkerius metus, sakote, kad išmetamųjų taršalų kiekis sumažėjo 40 e, procentų iki maždaug 11 e, už, per kilogramą. Tai net yra mažiau negu kad europiniai standartai. Ar tai tiesa? Ar tie duomenys yra teisingi? Ar galite tai patvirtinti? What I, what I can tell you is that... Ką jums galėčiau pasakyti? Mes e, turime labai atsargiai elgtis teikdami duomenis. Kalbant apie e, CO2 emisijas, tai iš tikrųjų mes esame tarp pažangiausių įmonių jau gana ilgą laiką. Uh, Na ir iš tikrųjų mes galėtumėm reklamuoti, kad mūsų varikliai išmeta daug emisijų, bet mes nesakome, kad esame geriausia įmonė Europoje. Mes savo svetainę nurodome, kad mūsų parduodami automobiliai atitinka Euro 5 ar Euro 6 e, standartus. Mes savo reklamoje nenurodome e, jokių duomenų apie emisijas vaši čeští zástupci. Na, aš norėčiau pasakyti, kad vis dėlto jūsų kolegos iš Čekijos reklamoje tokią informaciją naudoja. Tokia informacija nurodoma e, reklaminiais tikslais, būtent apie emisijas. Tai gal geriau būtų nurodyti ir, kad ta sistema, kai yra išmetama labai nedaug emisijų, trunka tik tais, veikia tik 22 minutės. Ar nebūtų sąžininga klientams pateikti tokią informaciją, kad ta išmetamų įtaršalų mažinimo sistema veikia tik 22 minutės? Aš galėčiau tik pakartoti tai, ką jau sakiau. Jeigu mes e, kalbama apie uh, emisijų mažinimo sistemas ir reklamą. Na, pasitikslinsiu, kaip yra e, Čekijos puslapyje. Tai noriu patikslinti, kad mes kalbame tik apie e, CO2 emisijas, mes nekalbame apie azoto e, oksidų e, emisijų sumažinimą. Man však, kromė tiek 20. Automobilių gamintojai E, kalba apie tas 22 minutės, jūs mums negalite paaiškinti situacijos. Paminėsiu dar vieną problemą. Noriu pastirauti dar pardavimų JAV. Panašu, kad buvo e, kilęs korupcijos skandalas, taip pat kai kurie automiliai e, e, buvo atšaukti, ar jau visos problemos išspręstos? Are... Aš nežinau, apie ką jūs kalbate. Nežinau, ką jūs turėjote meni kalbėdama apie JAV, mes čia susirinkome pakalbėti apie Europos Sąjungą. Jau ne kartą susakęs ir atleiskite, kad dar kartą uh, pakartosiu, mes jokios sistemos neišjungiame po 22 minučių. Mes jos nedeaktyvuojame. Kad ir kokios būtų priežastis susijusios su e, Vokietijos tipo patvirtinimo institucija, tai nieko neturi bendra su sistemos išjungimu po 22 minučių. Jeigu pradedate važiuoti automobiliu po 22 minučių, bet kokiamis aplinkybėmis kažkas atsitinka. Ne, taip nėra, nėra automobilis būtent taip sukalibruotas. Ehm, Taigi ta sistema neišsijungia, ji moduliuojama. Ar 80 procentų, ar 90 procentų? Gal turite ar kokiu nors kitų skaičių, kuriuos norėtumėte pasiūlyti? Ar 80 procentų, taip arba ne? Ne. Tai jūs nemoduliuojate 80 ar 90 procentų. Ne, tikrai ne. Tai galite gal nurodyti konkrečius procentinius dydžius. Ne, negaliu, nes viskas priklauso nuo X parametrų, labai daug parametrų. Kalbama be mikrofonų. Dėl moduliavimo Ar tai reiškia, kad didėja realios NOX emisijos ir kad jos jau nebe, nebetitinka teisės aktų reikalavimų? Aš manau, kad e, Italijos transporto ministerijos atstovas jums pristatė savo ataskaitą ir jis e, paaiškino, kaip viskas vyksta. Aš jums jau irgi pasakau, kad mes rinkome duomenis iš šimto tūkstančių vartotojų, kurie naudoja naujas sistemas. Atsakykite taip arba ne. Ar moduliavimas reiškia, kad didėja NO e, azoto oksidų emisijos? Ar taip ar ne? E, Likščiau buvo naudojama 22 minučių modulacija. Kalbant, tai buvo susijęs su RDE testais, ar ne? Kodėl? Todėl, kad jie geriau atspindi realybę? Ar daug kitų priežasčių? Taip, manau, kad taip. Mes šiandien žinome, kad NEDC ne visada atitinka automobilio naudojimą realiomis aplinkybėmis. Dėl RDA testų Jūs sakėte, kad tokiu būdu geriau atsižvelgiama į automobilio vairavimą mieste, tarkim. Ar Vokietijos tipo patvirtinimo e, institucijose dirba ekspertų, kurie galbūt sakys, kad modulacija vyksta ne po 22 minučių, o po 17 ar 16 minučių. Tai, ką jūs darėte anksčiau, atlikdami prastinius normalius testus, tikriausiai naudojate tik švarų e, orą laboratorijose, jums visai nusispjauti užterštą orą miestų centruose. Kokią orą Fiat naudoja RD testams? Ar jūs galite garantuoti, kad Fiatas, atlikdamas RD testus, e, užsimsite modulaciją? Ar naudosite tikras emisijas? Čia yra jūsų interpretacija. Viskas laužta iš piršto, paimta iš oro. Kodėl naudojame RDE? Pasaulis sparčiai kinta, technologijos sparčiai vystosi. Mes e, visą laiką e, bandome aktyviai dalyvauti, taip pat ir derinant naujus teisės aktus. Bet netoks mano klausimas buvo, sako panas Turmes. Ar ranką prie širdies pridėjęs ir žiūrėdamas mums į akis, galite pasakyti, kad Fiat Euro 6 automobiliai dabar nėra e, kalibruoti taip, kad prabėgus 17 minučių, pavyzdžiui, beveik pasibaigus RD testui, kad e, vyks modulacija. Ar jūs ranką prie širdies pridės, galite tai patvirtinti, nes mes tokios informacijos kaip ir turime. Jūsų informacija yra klaidinga. Pridėjęs ranką prie širdies ir žiūrėdamas jums tiesiai į akis, galiu pasakyti, kad mūsų automobiliai visiškai atitinka teisės aktų reikalavimus. Tai sakote, kad po 17 minučių nevyksta e, e, modulacija atliekant RD testus. Jūs sistemų nedeaktyvuojate, bet vyksta modulacija, ar ne? JAF institucijos įspėjo, kad galima sukčiauti atliekant ir RD testus. Ir man atrodo, tai, ką jūs sakote, tai tarsi patvirtina tai. Aš tikrai nežinau, ką jūs norite iš manęs išgirsti. Nežinau, ką konkrečiai norite, kad jums pasakyčiau. Aš manau, kad jau pakomentavau visus jūsų klausimus. Aš negaliu kalbėti kitų vardų, bet e, manau, kad e, aš jau labai išsamei prieš tai atsakiau kodėl mums reikia naujų išsamesnių, konkretesnių teisės aktų, kurie užkirstų kelią bet kokiai interpretacijai. Mes kalbame tiesiog apie skirtingus faktus. Tai jūs netmetėte galimybės dėl to, apie ką aš kalbėjau. Ne, aš tokią galimybę atmetu. Toliau pane Evi. Grazie, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Labadiena visiems. Aš tikrai džiaugiuosi išklausiusi e, jūsų pasisakymą pradžioje. Jūs sakėte, kad Fiat įmonė nusprendė daugiau investuoti į hybridinius automobilius. Manau, kad tai yra tikrai puikia naujiena. Dabar e, klausimai dėl tos ataskaitos, kurią pateikia Italijos transporto ministerija. E, tyrimo metu dalyvavo e, septyni e, Fiat automobilių modeliai, buvo atlikti testai jūsų laboratorijose. Ar tos tyrimus atliko e, tos, tas pats departamentas, kuris teikia skaičius, faktus ir Italijos institucijoms tam, kad gautų tipo patvirtinimą? Taip galiu pakartoti, kad tie, kas atsakingi už testus, e, tikrai užtikrina, kad e, būtų laikomasi visų reikalavimų. Ar gavote kažkokius tai konkrečius protokolus dėl to, kokiu reikalavimu reikia laikytis atliekant tyrimus. Taip, mes turime labai konkrečius reikalavimus, konkrečias taisyklės ir e, abi pusės tikrina, ar tų reikalavimų laikomasi. Gerai, tai gal galite paaiškinti, kodėl e, e, Italijos institucijos nusprendė atlikti tyrimą? Galbūt dėl to, kad joms trūksta lėšų. Tai gal galite man paaiškinti, dėl kokių priežasčių visi tie automobiliai, kurių NOX e, emisijos yra didžiausios, Kodėl e, tos emisijos tokios e, taip skiriasi? Buvo sakyta, kad nėra e, žinoma konkrečių priežasčių, kodėl karštyje tie išmetamųjų taršalų kiekiai yra didesni. Aš jau bandžiau anksčiau paaiškinti, kad kiekvieną dieną yra atliekami vairūs testai, kiekvieną dieną vis kažkas tai naujo. Bet neaišku, iš kur yra gaunami kiekvieną dieną skelbiami naujami duomenys. Ir tikrai nežinau, ar būtent e, e, Fiat Chrysler automobiliai nusipelno pačios didžiausios kritikos. Ačiū, gal galite dar pasakyti, kas nusprendė, kad e, Fiat Chrysler automobiliai neturėtų būti testuojami pagal RDE testus, kaip kad daroma su kitais automobiliais. Gal galite pakartoti, kokį testą turite omeny? Urban Artemis aš remiuosi ataskaitą. Ten kalbama apie Urban Artemis testus. Na bet kągi, gal perėsiu prie kito klausimo, gal tuomet galėsite kažką pasakyti. Taigi, gal galite paaiškinti, dėl kokių priežasčių atlikus NDC e, testus, e, kodėl paskui keletas automobilių e, iš testų dingo. Čia turiuomenį tokius modelius kaip Juliet, Y ir Jeep Cherokee. Anksčiau e, e, tie automobiliai irgi dalyvavo tose testuose dėl NDC, buvo remiamasi jų referencinėmis vertėmis, bet paskui galtinė ataskaitoje tie automobiliai nebinimi, nėra minimi, gal yra kažkokių tai konkrečių priežasčių. Pastirausiu savo kolegų, aš apie tai nieko nežinojau. Automobiliai niekur nedingo. Aš manau, kad į šį klausimą jau atsakėme raštu. Tokia informacija tikrai, tokios informacijos tikrai turime. Pone Evi, jums buvo skirtos tik penkios minutės toliau ponas Borgeze. Ačiū pirmininkė. Aš tikrai norėčiau padėkoti už tai, kad pas mus atvykote. Turiu klausimą. Man atrodo, kad jūs apie tai labai aiškiai nekalbėjote mitinge. Noriu pastirauti dėl vieno aspekto. Tas aspektas yra susijęs su duomenimis apie emisijų kontrolės sistemas. Gal galite uh, paaiškinti, kokios konkrečiai informacijos jūs apie tai suteikėte uh, savo platintojams? Man atrodo, skaidrumo vardan e, būtų gerai sužinoti, kokiamis procedūromis jūs vadovavotės. Mes jau raštu į šį klausimą esame atsakę, bet vieną dalyką galiu pasakyti tikrai. Visame pasaulyje yra 3, 4, 5 platintojai kurie gali teikti tokias e, e, recirkuliacijos ar katalizavimo sistemas. Iš esmės mes visi dirbame su tokiamis pat sistemomis. Čia galėčiau paminėti ne tik katalizavimo sistemas, bet ir kietųjų dalelių filtrus, kitas labai svarbes sistemas, kurias yra skirtos uh, išmetamiesiams taršalams mažinti. Daug kas priklauso nuo paties automobilio, jo galingumo, variklio galingumo. Na, bet iš esmės mes visi e, pasaulinių lygienmenių naudojame tas pačias technologijas ir e, tais pačiais tiekėjais. Mes neturime e, asmeninio tiekėjo. Gal jūs komisijai galėtumėte skaidrumo vardan pateikti Manėti Marelli, tai yra e, tiekėjo ir Fiat e, pasirašyto susitarimo e, kopija. Būtų gerai turėti tos sutarties kopiją. Na, daugelis mūsų sutarčių. Kalbėtas nutraukiamas. Noriu patikslinti, kad čia kalbama apie automobilių gamybą ir tiekimą. Na, susitarimai su tiekėjais vis dėlto yra gana konfidencialus. Ten yra ir tokių taisyklių, e, kokios informacijos atskleisti negalima. E, tai yra svarbu, norint apsaugoti ir tiekėjų konkurencingumą. Ponas Bargės, jeigu turite labai konkrečių klausimų, gal jos galėtumėte pateikti konkrečiai raštu. Uh, Aš šitą klausimą buvau pateikęs raštu. Norėčiau, kad į jį atsakytumėte. Inžinieriai mums turėtų pateikti dokumentą šiuo labai svarbiu klausimu. Manau, kad mes turime kompetencijų, turime įgaliojimų tokios informacijos prašyti, nes tai yra susiję ir su naujų automobilių gamyba. Aš čia nekalbu apie konkurentus, bet noriu sužinoti, apie kokią konkrečią e, techniką ar technologiją e, kalbama sutarties su manėti Malegri. Aš tikrai primiktinai to prašau, tokios informacijos tikrai primiktinai prašau. Galiu bendrais bruožais atsakyti po šio klausimo kaip ir kitais atvejais, be abejo, mes e, busime pasirengę raštu atsakyti tuos klausimus. Jeigu jums kažkas labai konkrečiai rūpi, tai pateikite tą klausimą raštu. Aš šį klausimą raštu jau esu pateikęs, bet man buvo atsakyta labai bendrais bruožais. Gal galite pasakyti, kokios modifikacijos buvo atliktos su jūsų automobiliais? JAF ir Europoje yra naudojamos skirtingos programos. Ar e, buvo atlikta kažkokių tai pakeitimų JAF rinkai e, skirtiems automobiliams? JAF rinkoje reikalavimai visiškai kitokie negu kad ES. Jeigu viskas dar nėra pakankamai aiški, aišku, galiu pasakyti, kad JAF reikalavimai yra žymiai griežtesni, tiek kalbant apie dizelinius, tiek ir apie benzininius variklius. Taip, jūs jau sakėte taip, bet aš noriu pasitirauti, kokių konkrečių pakeitimų automobiliuose jūs esate padarę. Aš jums raštu atsakysiu, nes viskas pernelik sudėtinga. Ačiū, dabar antrasis raundas. Kolegos, aš pažadėjau mūsų svečiams, kad jie galės išvykti į savo lėktuvą laiku noriu laikytis to pažado. Trys minutės yra maksimalus laikas, ne minimalus. Prašom klausimų užduoti per 40 sekundžių, kad būtų galima jį atsakyti. Ponas Salinį. Domanda, e... Pirmas klausimas yra susijęs su e, socialiniu ir pram, e, ekonominiu poveikiu. Dėl socialinio poveikio. Kaip žinia, e, Dažnai žmonės, ypač mažiau pasiturintis, renkasi automobilį atšvelgdami jo kainą, o ne poveikį aplinkai. Kaip manote, ar tai e, kažkaip tai įtakoja mažų e, dizelinių automobilių e, paplitimą rinkoje? Taip. Kalbant apie kai kurios automobilius, pavyzdžiui, panda, tai norint prisitaikyti prie aplinkos reikalavimų, ko gero išauks jų kaina. Ir ko gero ne vienu tūkstančiu eurų ir tai iš karto turės poveikį ir rinkoje. Kalbant apie automobilių parko keitimus. Kaip manote, ar, to, ar tai gali paveikti ir automobilių gamyklų darbuotojų skaičių? Taip, be abejo, jūs, jums yra žinomas diskusijos apie elektrinius, hybridinius automobilius. Ir čia kalbu ne vien tik tais apie emisijų reikalavimus. Įsivaizduokime, kad mums norint atnaujinti automobilius, e, technologijų prasmėms reikės milijardų. Pavyzdžiui, Fiat 500 elektrinio automobilio e, JAV niekas net ir nenori, nes jis yra pernelik brangus. Ar jūs turėjote galimybių e, išsiaiškinti, kokį, koks yra ryšys tarp CO2 emisijų ir elektrinių automobilių gamybos? Na, apie tai jau vyko labai ilgos diskusijos. Aš beje e, skeptiškai vertinu elektrinius automobilius. Nekalbu apie vietos emisijas, bet apie vadinamąjį global footprinting, globalų CO2 pėtsaką. Aš jums galėčiau pateikti e, daug domenų. Dešimt tūkstančių teravatų buvo pagaminta 2000 metais pasaulyje. Kiek tam reikėjo pirminės energijos šaltinių? Kiek išteklių reikėjo? Tam buvo panaudota tiek 64, e, iš visos panaudotos uh, žaliavos 64-65 procentus sudarė neatsinaunančios energijos šaltiniai. Dabar yra pagaminama apie 25 tūkstančius teravatų. Ir galiu pasakyti, kad maždaug 70 procentų visos, visų panaudotų tam išteklių buvo neatsinaujinantis. Uh, Iš tikrųjų daug kas priklauso ir nuo anglies bei naftos kainų, bet naftos ir e, naudojimas tikrai palieka didžiulį CO2 pėdsaką. Ačiū savo pirminėme pasakymė, sakėte, kad pas, pakeitėte um, Euro 6 kalibravimą e, tam, kad laikytumėtės reikalavimam. Kas pasikeitė? Iki šiol jūs aiškinote, kad E, tai buvo skirta apsaugoti variklį, e, kad tos e, kovos su tarša sistemos ne visuomet galėjo padaryti tą. Tai ką dabar jūs padarėte, kad dabar su nauja kalibracija jau galėsite ir laikytis um, NOX normų, taršos mažimo tarš, normų ir tuo pat metu apsaugoti variklį. Bandžiau tai paaiškinti iš pradžių ir kalbėjau apie mūsų EcoDrive modulį automobilius, kuris registruoja viską, ką daro klientas ir 100 tūkstančių klientų mes gavome, gauname duomenys, daugiausiai Italijoje, bet ir viso, iš visos Europos. Tai yra detalios duomenys, kaip naudojamos automobilis. Ir sužinojome, kad praktiškai 95 procentai visų kelionių yra trumpesnės negu 60 minučių. E, sužinojome, kad maksimalus greitis yra tam tikras ir taip mes aiškiau žinome, kuriuose sritise galima kalibravimą pastumėti dar į priekį, nes buvo, buvo, buvome užtikrinti, esame užtikrinti, kad tie pavojai, kurių mes bandome išvengti, yra tikrovė neegzistuoja. Taigi tokiu atveju, kodėl tai nebuvo daroma anksčiau ir kaip pasidarėjamos užduotis tarp jūsų tiekėjų, Bosch, Manėti Marelį ir jūsų pačių. Ir kas gal gale yra atsakingas už tai. ar kalibravimas daromas tam, kad būtų laikomasi taršos e, reklamavimu ir nepažeisti variklio. Na, kalbant apie atsakomybę, tai, tai yra pasakyta atsakymas raštu, tai labai sudėtingas procesas. Aš nenorėčiau e, tuo atsakymu papildyti dabar, kodėl to nedarėme anksčiau. Pirmiausia, mums reikėjo turėti pakankamai Euro 6 automobilių rinkoje ir realių vairavimo duomenų kad turėtume pakankamai didelę klientų imti, kad galėtume toliau derinti tą kalibravimą, kažką geriau padaryti. Ponas Šulce. Ačiū, dėkoju, kad pas mus atvykote. Norėčiau Jums pateikti klausimą. Mes jums raštu buvome pateikę klausimų dėl antro klausimo ir jūsų atsakymo. Kiek supratau jūsų atsakymą, jūs sakote, kad jūsų automobiliai negali atpažinti, kad su jais atliekamas testavimas. Ar galite tai patvirtinti? Taip, tikrai taip. Mes manome, kad tai nėra būtina. Gal mes nesusišnekame? Štai, pažiūrėjau, anksčiau Bosch įmonė buvo mums pareiškusi, kad yra būtina, jog automobilį atpažintų, jog atliekamas testavimas. E, pavyzdžiui, taip e, daroma, atliekant testavimus ABS sistemą, kiekvienas automobilis turi atpažinti, kad su juo atliekamas testas, ar ne. Bet mes čia kalbame apie emisijų kontrolę ar automobilis supranta, kad jo atliekamas testas. Ne. Yra ir kitų kontrolės sistemų, e, kurios tarpusavį susijusios. Pavyzdžiui, dėl greičio ribojimo sistemos, tai galbūt kai kuriais atvejais e, tai turėtų tas, kitos sistemos irgi žinoti. Ačiū. Jūs kalbėjote apie emisijų sistemas bet pateiksiu ir dar vieną klausimą. Kiek jums yra svarbi Vokietijos rinka? Kiek žinau, trys milijonai iš trylikos. 3 milijonai automobilių buvo parduota 13 metais. Bet e, e, kaip jūs e, informuojate vartotojus Vokietijoje? Na, mes asmeniškai nenorime diskutuoti su KBA institucija. Mes tikrai labai e, pasitikime jų vykstančių tarpininkavimo procesu. FCA koncernas, kalbėdamas apie visus automobilius ir variklius, kurie pagaminti Europoje, Tiksliau, vis, kalbant apie visus variklius, kurie gaminami Italijoje, tai jie atitinka Italijos transporto ministerijos reikalavimus. Aš dar norėčiau šiek tiek pasiteirauti dėl sustarimo su Magnelį. Ar jūs dėl to irgi ketinate taip ir toliau bendradarbiauti su KBA, tai yra e, Vokietijos tipo patvirtinimo institucija, kaip ir anksčiau. Mes buvome nuvykę į tą instituciją, atsakėme į visus jos klausimus. Na ir Italijos institucija e, mums nurodė e, kalbėti apie tai, kas yra susijęs su tos institucijos kompetencija. Atsakymė numeris 8, jūs sakote, kad dauguma arba visi Europos rinkoje esantis automobiliai ar pagaminti Europoje automobiliai Amerikos rinkai yra jų tipas tvirtinami Italijoje. Tačiau jeigu automobiliai kuriami JAV, naudojamas Britų ir Olandijos institucijos. Tai yra istoriškai nusistovėję, kaip sakiau. Taip Chrysler darė anksčiau, o FCA, kaip žinote, yra Fiato grupės ir Chryslerio konglomeratas. Ir niekas, nei mes, nei amerikiečiai nepakeitėme e, tipų tvirtinimo, kuris egzistavo anksčiau. Mes e, dirbame su transporto ministerija Italijoje, o amerikiečių kolegos įvairiais tikslais, tiek e, Europos tikslais, tiek iš dalies ne, ne, ne amerikiečių rinkai, ne EPA, jie dirba ten su EPA. E, taigi, jie Europos tikslais dirba su Niderlandais ir Jungtinė karalystė. Ir yra tokie nusistovėję darbiniai santykiai ir procesai, kurie veikia. Žmonės pažįsta vieni kitus, e, dirba kartu jau seniai ir niekas e, to nekeitė. Todėl toliau klausimas dėl rinkos kontroliavimo Europoje. Ar manote, kad pakankama ta kontrolė, kad būtų vienodos žaidimo sąlygos e, visoms, e, visiems gamintojams, ar ta e, kontrolė yra pakankama, reikia ją plėsti, kad užtikrintume, kad visos, visi automobiliai atitiktų visus reglamentus. Na, žinomite, emisijos kontrolių sistemų kontrolė turi garantuoti, kad E, jos veiktų iki 160 tūkstančių rydos Europoje. Mes laikome atitikties, taikome atitikties testus, visą tai daroma. Dalis automobilių, kuriuos reikia ištestuoti, dokumentai, kuriuos reikia pateikti ar, ir kad galėtume juos pademonstruoti paprašus, visą tai darome. Ar jums atrodo, kad reikia daugiau rinkos kontrolės, ar valstybės narės turėtų kontroliuoti daugiau dar automobilių važiuojantiems keliais, siekiant užtikrinti, kad vartotojai galėtų pasitikėti tuo automobiliu, kurį jie perka? Ne, reikia apriboti tam tikroje vietoje reguliavimą. Ar nebūtų svarbu tokio darnių turėti? Aišku, turi būti teisės aktai, tačiau reikia patikrinti, ar tie teisės aktai veikia. Nemanote, kad reikia daugiau rinkos kontrolės? Aš daugiau dėmesio skirčiau naujų taisyklių sukūrimui, kad jos tenkintų tuos reikalavimus, kuriuos čia aptarėme. Aišku, reikia atitikties vartojimo metu, rinkos testų. Tai turėtų daryti kvalifikuoti nepriklausomi institutai, ponas Nidermajer. Thank you very much and thanks for... Oi, ačiū, kad atvykote pas mus. Noriu užduoti tris trumpus klausimus. Pirmiausia, kalbant apie jūsų atsakymą į 11 klausimą, jūs sakote, kad e, FCA, e, SR netinka mažiems automobiliams. Ką jūs turite galvoje, sakydami maži automobiliai, kadangi jūsų kai kurie konkurentai naudoja SCR ir B segmente. Čia aš turiu galvoje A segmento automobilius Panda, Fiatas 500. Kalbant apie SR, tai yra įvairių tipų. Turime pasyvų SR, kuris buvo naudojamas kai kurių e, sistemų tiekėjų jau nuo 2008 metų. Jų veiksmingumas nėra daug e, geresnis negu kai kurie NOX e, kaupimo katalizatoriai. Akivaizdžių, akivaizdu šiandien yra tai, kad jeigu nuo 17 metų, naudojant RDE, negalėsime naudoti pasyvių sistemų, reikės naudoti aktyves. Ir mūsų atsakymuose raštu matote, kokia yra vidutiniška tokios sistemos kaina. Uh, just very quick question. Labai trumpas klausimas. Ar jūs pasisakote už technologinį reguliavimo neutralumą, kaip JAV, ar už dabartinę sistemą? Kai, ar jūs už technologinį neutralumą? Tai yra tie pat, tos pačios ribos nepriklausomai nuo technologijos. Taip, visiškai taip. Ir paskutinis klausimas. E, testo važiavimo metu, laboratorinių laboratorinių testų tikslas netitinka realių rezultatų. Nes Europoje tiesiog padarinama automobiliai testavimui laboratorijose, ar tai tiesa ar ne, aš kalbu ne tik apie Fiatą. Ir nedaug dėmesio buvo kreipiama tai į oro kokybę. Ne, aš manau, kad taip, ne, taip nėra. Tai netiesa. Aš žinau tą, tą ciklo nu, apėjimo formuluotę, tačiau Manau, kad visi laikos taisyklių. Labai ačiū. Skadenbach. Pana Kadenbach. Repeating doesn't make it better. Kartojimas nieko nekeičia. Uh, Pritariu. Uh, kartojimas nieko nekeičia. Kokie buvo ES teisės aktų tikslai? Vienas iš tų tikslų buvo suvienodinti ES automobilių gamintojų konkurencinės aplinkybės. Bet taip pat buvo kalbama ir apie tikslą išsaugoti aplinką, mažinti CO2 emisijas tam, kad sumažėtų ir uh, plaučių bei e, kvepavimo sistemos lygomis, e, e, kvepavimo sistemos vėžių skaičių. Ar jūsų žiniomis labai skiriasi testo atliekamo laboratorijoje ir testo realiomis aplinkybėmis rezultatai? Ar tikrai e, galime pritarti tam, kad taip skirtusi tų testų rezultatai? Neminėsiu žodžio manipulacijos, bet e, ar e, automobiliai, automobilių gamintojai e, nedaro taip, kad e, vis dėlto didėja e, e, susirgymų skaičius. Na, aš nesu medikas. Galbūt jūs galite konkrečiai. Manau, kad teisės aktų, kurie turėtų aiškiau apibrėžti, kokiu tikslu siekiama ir kokiamis sąlygomis. Aš prisimenu, kad neseniai vyko diskusijos ir beje, aš dar pats turiu pasitikslinti tų diskusijų rezultatus. Buvo pateikta įvairių faktų, ne visi jie patvirtinti. Kaip žinia, e, dujų deginimas e, e, įtakoja NOX emisijų didėjimą. Na ir, pavyzdžiui, naudojant dujas namuose, valgį gaminti, tai tuomet būte to NOX kiekis yra didesnis negu kad e, autom, miestų centruose. Ką jūs to norite pasakyti? Ar mes tiesiog turime ignoruoti tą faktą, kad e, e, automobilių taršalai irgi žaloja žmonių sveikatą. Ne, visiškai ne. Tiesiog Galbūt aš neturiu pakankamai informacijos tam, kad galėčiau paaiškinti, e, kokie poveikiai sveikatai turi vienų ar kitų dujų koncentracija. Tai jūs sakote, kad teisės aktų reikalavimai nėra visiškai aiškus. Kiek aš supratau, jums nebuvo aišku, jog siekiama sumažinti išmetamų į taršalų daromą neigiamą poveikį aplinkai ir sveikatai. Panas Herbrandi. Sorry. Uh... Atsiprašau, ponia pirmininkė. Pone Vesteriai, ar... Prašau atsakyti taip ar ne. Ar manote, kad Vokietijos KB ir Niderlandų RDW žinomos yra žinomos kaip nepriklausomos organizacijos. Aš laikau jas nepriklausomomis, taip. Vis dėlto jūs abejojate tyrimo dėl džipų ir Fiat automobilių rezultatais. Na, aš nesu filosofas, aš esu inžinierius, man reikia daugiau žinoti, kas buvo padaryta, kokiamis sąlygomis, pamatyti visus parametrus, tada galėsiu pas, e, sprendimą savo pasakyti. E, jūs, ponai, turime su pripažinote, kad po 22 minučių kai Fiat automobilis moduliuojamas, jis e, išskiria daugiau azoto oksidų. Ar galite pasakyti, kiek ar darėte savo tyrimus? Ne, aš nieko nepripažinau. Aš sakiau, kad sąlygų, tokiamis sąlygomis, kurių aš detaliai nežinau, kažkas buvo pradedama moduliuoti po 22 minučių. Net žinodamas detalių, aš negaliu jokio spėjimo jums pasakyti. Aš jau atmečiau tuos fantasti, iš fantastikos ryties pateikimus skaičius, kuriuos girdėjome anksčiau. Fiatas nežino, ar automobilis išmeta daugiau azoto oksidų, kai jis moduliuojamas po 22 minučių. 5.1 ir 5.2 dalis. Visi žino, jūs žinote, kad mūsų laboratorinės sąlygos rodo, kad emisijos skiriasi tarp to, kas yra laboratorija ar realiai varuojant. Aš to neklausiu, ar galite pasakyti man, ar Fiatas žino, ar tie automobiliai išmeta daugiau azoto oksido po 22 minučių, kai variklio veikimas yra moduliuojamas. Jis išmeta daugiau, Ar tas daugiau viršė ribas, aš negaliu pasakyti. Aš klausiu tik tai, ar taip ar ne. Taip, bet vis dar e, ribų, e, limitų ribose, teisinių e, limitų ribose. Nėra jokio teisėtos, jokios teisėtos ribos po 20 minučių. NEDC testas trunka 20 minučių. Jeigu jūs kaip sakote, kad neviršėmas, neviršėmas ribos, po 20 minučių tokių ribų nėra pagal jūsų teisinę analizę. Aš ne ispaniškai, ne arabiškai kalbu. Aš nežinau, aš manau, kad atsakiau jūsų visus klausimus. Kol kas ne. Dar vienas klausimas. Jūs sakėte, kad Jūs įtakojate procesą per ASE organizaciją. Tačiau Lietas dažnai dalyvauja Italijos delegacijoje įvairiose techninėse grupėse, keliose srityse, ar su tuo sutinkate. Tai yra faktas. Ar galite mums pateikti apžvalgą tų sustikimų, kuomet Fiatas yra Italijos delegacijos dalis? nes tai labai svarbu mūsų tyrimai. Ačiū. Rubatų tempo prima, ne užero meno adesso. Aš prieš tai kalbėjau per ilgai, tai dabar pasisakysiu trumpiau. Dėl 12 klausimo. Į, į, jį atsakydamas, jūs sakėte, kad Fiat Chrysler savanoriškai atliko tam tikrus e, patobulinimus automobiliuose nuo šių metų vasario mėnesio. Gal galite plačiau pakomentuoti, kokios tai buvo modifikacijos? Kaip jau sakiau anksčiau, mes rėmėmės atsakymais, kurios gavome 100 tūkstančio vartotojų, kurie naudojo euro 6. Jie mums patikė faktą apie tai, kaip vairuoja, kiek laiko vairuoja, ir mes atitinkamai atlikome kalibravimą. Aišku, tai nebuvo kažkokių tai esminių pakeitimų. Ar tai reiškia, kad e, tie FC automobilių modeliai geriau atitiks RDA testų sąlygas, ar ne? na, visa tai e, susiję su tuo, kad mes norime atitikti RD testų reikalavimus. Pane Konečna. Já se omlouvám, ale já podle toho, co nám tady dneska říkáte, tak vlastně... Išklausėme, ką jūs šiandien pasakėte ir nelabai supratau, ko iš iš jūsų atėjote. Jūs sakėte, kad viską darote teisingai. Kolegos jūs e, e, kritikavo. Jūs sakėte, kad tie kolegos rėmėsi neteisingais faktais. Ar jūs suprantate, kokia yra rimta e, situacija, kai ES e, kontrolės institucijos pastebi, kad kažkas tai netvarkoj, o jūs net netrupučio neprisipažįstate, kad kažką padarėte ne taip? Absolutely not. Visiškai ne. Mes kalbėjome apie teisinę atitiktį. Bet taip pat pradžioje vyko diskusija ir aš jums sakiau, kad mes tikrai visapusiškai e, ėmėmės veiksmų tam, kad pagerintumėm automobilio variklio ciklą, tam, kad, įgyvent, kad at, vykdytumėm įvairius reikalavimus teisės aktuose. Ir taip pat kalbėjau apie tai, kokie yra mūsų lūkesčiai. Jūs nekartą minėjote, sako pane Konečina, kad jūs bendradarbiaujate su JAV, sakėte, kokie geri JAV teisės aktai, išgyrėte amerikiečius. Aš noriu pasiteirauti, kodėl jūs savo koncerne neįsivedėte geresnių, griežtesnių teisės aktų, vadovaudamasis JAV pavyzdžių. Ne, juk galėjote tai padaryti, jeigu jums iš tikrųjų taip rūpia apsaugoti vartotoją. Kodėl jūs tiesiog neperėmėte JAV taisyklių ir JAV reikalavimų savo koncerne? Aš jau atsakiau. Mes pasisakome už globalius standartus. Kalbant tiek apie benzininius, tiek ir dizelinius variklius, jeigu reikėtų rinktis, mes galėtumėm laikytis JAF reikalavimų. Mes laikomės dabar galiojančių teisės aktų reikalavimų, neperžengėme jų ribų. Ir tikrai remsime bet kokius veiksmus ateityje, kurie galėtų atnešti daugiau skaidrumo ir aiškumo tiek jums, tiek ir vartotojams. Panas Turmes, paskutinis kalbėtas, prašom. Jūs sakėte, 5.1 straipsnis apibrėžia normalų naudojimą. Galėtume pasakyti, um, tai išmetimų e, įranga yra pritaikyta normaliam naudojimui. Dizain, dizainas parinktas ir įrengimas visas padarytas dėl normalaus naudojimo e, stabdžiams. Tai stabdžiams jūs normaliai naudojate, dėl uh, saugos diržų tas pats yra, turi būti laik, laikomasi uh, reikalavimų. Uh, Ar jūs irgi, ar dėl automobilių saugos diržų, jūsai tikrinate testuose vienaip, o paskui normaliai jie veikia ne taip gerai? Ir dėl, pavyzdžiui, automobilio durelių irgi vienas, vienoks yra jų veikimas testavimo metu, kitoks jų veikimas realiam naudojime. Norm, realiam, normaliam naudojime visą tai apibriežta visose teisės aktuose normaliai Tai kaip dabar jūs čia ateinate ir pasakote, kad uh, normalus naudojimas, kai eina kalba apie išmetimų uh, sistemas, tai čia tik tai laboratorijoje viskas veikia, bet jau mieste tai neveikia. Tai reiškia, kad jūs specialiai sukūrėte tokius automobilius, kurie yra tik tai, kad jie atitiktų reikalavimus, bet kad jie naudojant nebūtų tokie, kokie turi būti. Aš atmintu visą tai, ką jūs pasakėte. Jeigu yra teisės aktai, saugos sistemos, visokios, visos sistemos, tai tikrai nėra tokių straipsnių kaip 5152, kur pagal vartotojo interesus yra pasakyta, kad būtų saugus variklio veikimas. Bet pasakykite mums tiksliai, ką tai reiškia. EGR išmetamųjų dujų cirkuliaciją, ką jūs turite apsaugoti, ką jūs su EGR turite apsaugoti. Nė viename iš mūsų klausimų jūs tiksliai neatsakėte, ką realiai jūs turite apsaugoti EGR azoto e, dujų išmetimo sistemoje. EGR sistemoje, jeigu uh, ilgą laiką veikia ta sistema, gali bū, variklio gedimų įvairių būti. Ir e, voštuvai, ir uh, turbo įpurškimo sistema gali uh, sugesti. Nebegalėsi akceleruoti automobilio. Mes matėme daug. Uh, tokių gedimų, pavyzdžiui, akceleratoriaus gedimų dėl to uh, Atsiprašau, aš jūs sustabdau. Kaip kompanija jūs galėjote nusipirkti geresnės kokybės SR, bet jūs tyčia savo uh, automobiliams nupirkote labai pigius SR. Tokia yra realybė ir paskui jūs turite moduliuoti jos. Mes naudojame tokius pačius komponentus kaip ir kiti automobilių gamintojai. Ar jūs nesutiksite, kad yra vienokių ir kitokių SR technologijų? Vienos yra geresnės, kitos blogesnės. Žinau. Tai paskutinis klausimas. Atsakymas ne. Ačiū. Um, Labai ačiū, daug maž laikėmės laiko limitų. Dėkuoju, kad atvykote pas mus. Jeigu bus um, dar papildomų klausimų, tai kolegos juos pateiks jums raštu. Kolegos terminas e, tiems papildomiams klausimams raštu Fiatui yra mm, e, spalio 24, kitas pirmadienis. Mėly kolegos, prieš visiems pabėgant, e, galime greitai, aišku, tai padaryti, bet dar turime vieną darbo tvarkės punktą. Ne visuomet tikrai turime laiko, kad tiesiog pasikeistumėm nuomonėmis ir mes tikrai nuo vienų klausimų perinam prie kitų klausimų ir mm, neturime laiko, kada pasiruošti, mums juk reikia ir aptarti mūsų išvadas, pasirenkti mūsų pranešimai. Taigi, aš norėčiau, kad trumpai mes e, pakalbėtumėm apie misijas ir jeigu abu pranešiai sutiktų, apjungčiau tas abi misijas. Labai trumpai pristatyčiau JRC ir suteikčiau žodį ponui Zalbai, ar tad ir po to suteikčiau žodį ponui Gerbrandi. Ne, ne, ne, dar, dar ne, dar ne. Aš tik tai klausiu, ar jūs sutinkate, kad abu apjungtumėm klausimus, tas dvi misijas. Dėl JRC aš trumpai pasakysiu. Tai buvo Liepos 18-19 dienomis įvykusi misija, jau prieš kurį laiką, taigi buvo 12 mis narių ir aš pati vykau, bet e, bendra pranešėjas yra pona Zalba, taigi aš jam ir suteiksiu žodį šio klausimu. Taip pat galiu pasakyti, kad e, vizito metu sužinojame labai daug ko ir jo tarce buvo labai gerai pasirengęs mes turėjome galimybę apsilankyti e, laboratorijoje įsproje čia dirbama dėl es misijų visų. Ir procedūrų mes taip pat galėjome pasižiūrėti NADC laboratorijų testų pristatymą ir PEMS įrangos pristatymą. Tai įranga naudojama mm, emisijų matavimui kelyje. Be praktinio e, centro e, pristatymo, kam buvo skirta tikrai daug laiko, tiek kiek mums reikėjo, mes taip pat turėjome galimybę aptarti tos klausimus išsamei. E, mes tą pradėjome balandžio 19 JRC klausimus ir tuomet mes turėjome nuspręsti, ar iki lapkričio pabaigos pakviesime atstovus. Taip pat su ponu Vladimir Sučia mes mm, kal, turėjome galimybę pasikalbėti. Taip pat buvo ir Giovanni Desanti, ir kiti ekspertai. Mes turėjome galimybę išsiaiškinti visą tai, kas yra svarbu mūsų tyrimo komitetui. Visų pirma, dėl JRC vaidmens, pavyzdžiui, dėl to, kad išmetimų tie matavimų yra didžiuliai skirtumai ir komisijai taip pat, kas aktualu. Mes taip pat kalbėjome apie PEM testų ir RDA procedūros visą rengimą, visą chronologiją aptarėme. Tai iš tikrųjų netiek. Mes taip pat dar klausime, kodėl jo tarsi nebuvo suteiktas mandatas tirti galimų išreguliavimo įrenginių įrengymo. Iš to, ką mes išgirdome, realiai galbūt kažką pakeisų tik tai nepriklausoma institucija, jeigu būtų sukurta, kad būtų galima su valstybėmis e, narėmis tą spręsti ir, ir, ir su automobilių garbintojais. Aišku, kad Junktinis tyrimų centras čia labai pasitarnautų. Mm, tai aš manau, kad e, tai būtų penas tolesniam pamastymui mūsų komitete, aišku, ir, ir, ir kitose komitetuose, ką mes dirbame, IMKO pavyzdžiui, čia galbūt aktualus būtų klausimas. Uh, Taigi apsilankėme Junktinėme tyrimų centre ir, ir labai plačiai aptarėme aktualius klausimus su, su ekspertais ir su darbuotojais. Taigi turėjome galimybę gauti daug informacijos apie politikos priimimo sprendimą automobilio sektoriuje, gal, galvojant apie tai, kaip reikėtų sistemą keisti ateityje. Dabar visų pirma norėčiau suteikti žodžių ponui Zalbai, o po to ponui Gerbrandžiui suteiksiu žodį, kad jis galėtų pristatyti kitą misiją. Ačiū. Dėkuoju pirmininkė, kaip pirmininkė sakė, emis komitetas surengė misiją. Taip pat į Floranč, Prancūziją, Luksemburgą ir Lemsheim, Vokietiją rugsė 21-22 dienomis. Turime ir ataskaitą e, išplatą kolegoms e, spalio 13 dieną apie šią misiją, tas dvi dienas. Jūs galite ir, ir interneto svetainėje surasti tą ataskaitą, buvo penkiemis nariai toje misijoje, taip pat ir ponas Gerbrandi, e, kolega ir bendrapranešėjas, aš pats. Uh, Floranč Imiko mus priemė, Luksemburgo valdžia mus priemė ir Lamshaime taip pat noriu padėkoti visiems už svetingumą. Pradėjome misiją trečiąjį, rugsėjo 21 dieną. Nuvykome į Floranč katalizatorių gamyklą. Emis delegacija ten buvo šiltai sutikta. Um, profesorio daktario Lot Mikor nu, vadovo, kuris pri, pristatė Mikor visą darbą, kuriant ir gaminant automobilių iš emisijų katalizatorius. Liuksemburgė buvo tam tikrų trūkumų, bet vis tik tai reikia pasakyti, nuo euro 1 prie euro 6 perėjimas iš tikrųjų yra vis tiek sėkmingas. Ir tikrai dizeliniai varikliai gali atitikti Euro 6 reikalavimus. Unicor galvoja, kad Euro 6 technologija kuri turėtų būti įdėkta kitų metų vidurėje, jau yra brandi ir tinkama pateikti rinkai. Jis taip pat mm, pasakė, kad reikia daugiau mm, etikos šioje srityje užtikrinti ir reikia išvengti spragų ir reikia aiškesnių nuostatų. Toliau, mikor e, gamikla buvo pristatyta 21 e, dienos popietę, susitikome su Luksemburgo e, transporto ministre Kanbuš ir taip pat tvarios plėtros ministerijos atstovais Luksemburgė bei uh, Um, tipo tvirtinimo valdžios, uh, tipo tvirtinimo institucijos vadovais. Liuksemburgas uh, tikrai suinteresuotas EMIS komiteto darbu, tyriant visus atvejus, ne vien tik tai Volkswageno nes labai svarbu, kad oras būtų švarus visiems. Ministrė, pasakė, kad e, tikrai reikia daugiau aiškumo ir ypač dėl KVA darbo ir tipo patvirtinimo institucijos darbo Luxemburgė. Jie taip pat tikrins e, Volkswagenui 188 e, teikti sertifikatus. E, Ministrė garantavo, kad iš tikrųjų bus mm, visa informacija pateikta. Nu, išgirdome, kaip nacionalinis tipo patvirtinimo visas režimas yra sukurtas, kaip veikia visa sistema ir galiu paaiškinti parlamentarams, mus nustebino tai, kad liuks Luksemburgas negamina jokių automobilių, tačiau daug automobilių gamintojų pasirenka būtent Luksemburgą dėl tipo patvirtinimo. Emis kėlė įvairius klausimus dėl to, kodėl Luksemburgas neturi savo techninių tarnybų, kodėl jas e, samda iš išorės. Liuksemburgas turi, turi ES tipo patyrimo sistemą, aptarėme esamus trūkumus, rinkos priežiūros visas priemonės ir sankcijų naudojimą. Buvo dar vienas uh, pristatymas dėl uh, pono Von Filip iš kelių eismo uh, padaliniu iš Luksemburgo ministerijos. Jis pristatė e, tipo patrinimo sistemos veikimą Luksemburgė. Tuo pristatymo metu parlamentariai papra, papra, paprašė paaiškinti, kaip naudojamos įvairios teisinės nuostatos, kaip taikomos sankcijos, pažiūrėjau, jeigu yra pažeidimai. Taip pat, kas yra daroma su išreguliavimo e, įranga, e, tai prietaisais, taip pat kaip yra su tipo patvirtinimo sistemos veikimu, ką galima būtų patobulinti. Gaila tik tai, kad aš antroje misijos dalyje negalėjau dalyvauti, taigi perduosiu žodį kolegai Gerbrandi, kad jis papasakotų toliau viską. Chair. Dėkuoju, kolega Salba. Pirmininkė, taip, mes paskui traukiniu grįžome į Briuselį. Tai buvo tikrai aplinką tausojantis būdas grįžti. Ar... Reikia pasakyti, kad Rheinlande buvome labai įdomioje gamykloje, kur savo akimis galėjome pamatyti, kaip atliekami NDC testai. Visa ta atmosfera, kuri aptariama teste, kaip jį sukūriama, uh, E, iš tikrųjų padarė įspūdį, e, kad labai priklauso viskas nuo vairuotojo. Vairuotojo vaidmuo yra labai svarbus, vairuotojas turi laikytis to, kas e, ekrane parodyta jam, kaip reikia važiuoti. Ir jeigu vairuotojas važiuoja greit, šiek tiek greičiau ar šiek tiek lėčiau nei fiksuotas, nurodytas greitis, tai tai labai um, keičia rezultatą. Ir jie pasakė, kad jie naudoja savo vairuotojus, tačiau jeigu pasitelki um, automobilio gamintojų vairuotojo pagalba, gali būti, kad, pavyzdžiui, emisijų lygis bus um, daug mažesnis, jeigu jis nesilaikys griežtai nurodytų reikalavimų kaip vairuoti. Be to rezultatą gali takoti daug kitų veiksnių. E, įdomu buvo pamatyti, kaip viskas veikia, savo akimis įsitikinti. Jie taip pat mums parodė ir PEMS. Jie, parodė, jie turėjo PEMS, jie parodė, kaip juos um, pritaiko prie automobilio, pritvirtina prie automobilio, kaip naudoja kelyje ir jie naudoja tą patį automobilį, kuris um, buvo naudojamas ir NDC cikle jie mums pasakė, kad RDE emisijos realaus vairavimo sąlygomis yra penkis kart didesnės tos emisijos nei laboratorijoje. Tas, tas pats automobilis kelyje išmetė penkis kart daugiau taršalų negu laboratorijoje. Dėl priežasčių buvo įvairių spėlionių, jie galvoja, kad galbūt kelyje e, daugiau yra akceleravimo, uh, Galbūt Linux Trap nebuvo aukščiausios kokybės, tokia kita spėlionė buvo. Man pasirodė, kas dar įdomu, prisimenant vizitą į Jumikor, kad, jie, kad tikrai yra labai griežta kritika išsakoma dėl atitikties veiksnių. Uh, na, aš nenaudosiu nediplomatiškų tokių pareiškimų, bet jų pareiškimai buvo labai griežti, aiškus. Ir jie pasakė, kad inovacijos emisijų automobilių sektoriuje srityje yra suvedamos į vieną aspektą, tai yra teisės aktus. Pavyzdžiui, Kinija dabar rengia automobilių srities teisės aktus, kurie tikrai bus daug griežtesnė Euro 6 mūsų. Uh, Tai reiškia, kad jie baiminasi, jog inovacijos iš Europos persikels į Kiniją, jei mes patys nejudėsime į priekį, negriežtinsime savo aplinkosauginių teisės aktų automobilių sektoriui. Tai tokie buvo du elementai, kuriuos norėjau dar išsakyti dėl mūsų vizito. Dėkuoju abiem pranešėjams. Turiu du norinčius pasisakyti, e, Zorinio ir Turmes. Jeigu dar kažkas norės pasisakyti, tai prašom duokį ženklą. Pana Zorinio. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria apenas complementar, de forma breve, a Presidente. Ačiū pirmininkė, labai trumpai norėjau papildyti detalų papasakojimą apie mūsų vizitą bendrai tyrimų centrą. Manau, kad naudingas buvo šis vizitas. Daug gavome informacijos apmastymų ir turėtume turbūt galvoti apie naują jų komandos apsilankymą, kad galėtume patvirtinti, pasitvirtinti savo tai, ką sužinojame. Akivaizdu, kad bendrasis tyrimų centras turi daugybę tokios e, kokybės informacijos ir žinių, techninė prasme, jie neturi jokio apribojimo matuojant išmetalus. Man taip pat buvo aišku, kad jų įgaliojimai yra labai aiškus, nes jų tyrimai rodo, kad galėjo būti sukčiaujama matuojant išmetamas teršalus. Jie žinojo, kad gali būti taikoma tokia negera praktika. jų įgaliojimai nereiškia, kad jie galėtų patvirtinti tokius e, įtarimus ar patvirtinti jų įgaliojimą visiškai kiti. Ir žinoma, mūsų komitetas galiausiai turės įvertinti visą tai ir daryti sprendimus, tačiau Kalbant apie šį vizitą, tai ir turiu pasakyti, kad jų įgaliojimai yra sukurti portatyvinę matavimo technologiją kelyje, kuri leistų realium, realiomis sąlygomis e, išmatuoti emisijas. Tai yra geri įgaliojimai, tačiau nėra priežasčių, e, kad tie įgaliojimai nebūtų šiek tiek ir kitokie. Tai yra, tai jie galėjo turėti teisę patvirtinti, ar tai, kas vyksta, yra būtent sukčiavimo atvejai ar ne. Būtent politikai galėjo jam suteikti tokius įgaliojimus. Na, kaip ten bebūtų, bendras tyrimų centras galėjo tam tikrus perspėjimus pareiškė, tačiau jie galėjo, aišku, padaryti daugiau. Galėjo tai padaryti, aišku, ir garsiau ir griežčiau. Jeigu tokie dalykai aptariami tik tai seminaruose ar kažkur išnašuose, tai yra visai kas kita. Galbūt jie galėjo nueiti toliau. Tačiau aš nemanau, kad jie to nepadarė vien tik tai dėl to, kad yra tam tikra organizacijos kultūra. Tokia kultūra šeina plačiau ir tiesiog užkrečia visas agentūras. Ir mūsų, manau, atsakomybė yra kažką čia padaryti, kad galėtume pakeisti tą kultūrą. Tai aišku, padaryti yra sunku, nes niekas nenori prisimti atsakomybės nes nenoriu sujungti tos taškus ir pademonstruoti mm, rezultatą. Man atrodo, man atrodo, kad e, tą kultūrą reikia keisti ir mūsų vizito ir mūsų komiteto darbo vienas iš pozityvių aspektų tai ir yra. Ačiū. Toliau panas Turmės. Mm, nedaug ką turiu pasakyti, papildydamas tai, ką pasakėte apie Luksemburgą. Manau, kad viskas buvo apibūdinta gerai. Taip pat ir pokalbiai, kuriuose dalyvau dėl bendrojo tyrimo centro, pono Zarinio teisus, manau. Laboratoriniai testai yra puikus. Ties, tos laboratorijos puikios ir jas galima būtų dar geriau panaudoti ateityje. Ir manau, kad priežastis, dėl ko reikia vėl pasikviesti poną Sučią ir poną direktorių poną Šimanskį, nes yra tai, kad jeigu norime stebėti ir rinką, mums reikia, kad tyrimų centras turėtų būtų sertifikavimo laboratorijų ir testų patvirtinimo tinklo dalis ir kaip užtikrinti, kad re, relevantiška informacija ir analizė nebūtų politiškai reinterpretuojama. Tai yra, man atrodo, svarbiausias klausimas. Mums reikia nepriklausomos institucijos ir klausimas, kurį reikia aptarti, yra būtent kaip užtikrinti, kad tai, kas daroma toje puikioje laboratorijoje, nepriklausomų ir neanonimizuotų būdų būtų pateikta. Pone Zarinio, būtent tokia mano analizė. Visi duomenys buvo turimi, tačiau jie nebuvo naudojami taip, kaip jie turėjo būti panaudoti. Ir dėl to mes turime apie tai pasikalbėti dar kartą su ponu Sučia ir naujų direktoriumi ponu Šimanskė. Toks būtų mano pasiūlymas. Galiu pasakyti, ponė Turmės ir ponė Zorinijo, kad nusprendėme dar vieną klausimą surenkti su bendruoju tyrimų centru, tačiau turime aptarti ir apsispręsti, ką pakviesti, tai per kitą koordinatorių posėdį galėsime padaryti, jeigu kiekvieni koordinatoriai, kiekviena pranešinė frakcija pateiks savo pasiūlymus. Manau, kad prasminga tai būtų padaryti, atsižvelgiant e, į diskusijas dėl rinkos stebėjimo ir tipų patvirtinimo. Ar dar kas nors nori dar pasisakyti? Atrodo, kad ne. Todėl šiandien jau baigiame. Noriu priminti kolegoms, kad labai svarbus klausimai vyks ketvirtadienį, spalio 20 dieną, nuo 9 iki 12.30, kur bus ponas Aleksandras Dobrin, transporto ir infrastruktūros ministras iš Vokietijos ir Olaf Lys, ekonomikos darbo ir transporto ministras e, Žemtinėje Saksonijoje, taip pat Vokietija. Labai ačiū. Susitiksime ketvirtadienį ir geros jums darbo savaitės.